Ladies and gentlemen, I would like to start. Ponios ir ponai, norėčiau pradėti. Darbo tvarkės patvirtinimas. Ar sutinkate su darbo tvarkė? Jei taip, labai ačiū. Norėčiau Jums priminti, kad išplėstinėme valdybos, e, išplėstinis biuro posėdis įvyks e, šiandienos posėdžio pabaigoje po to, kai pasikeisime nuomonėmis su naujuoju ES delegacijos kairė, kairė vadovus. Keletą pastabų norėčiau pasakyti. Moldovos e, užsienio reikalų ministrą poną Linką pasikvietėme savo komiteto posėdį kovo 21 dieną. Ar sutiktume su tokiu jo dalyvavimu? Taip pat norėtume kovo 28 dieną surenkti diskusiją apie Europos išornės veiksmų tarnybos e, veiklą. Pasirenkite tam. Praėjusią savaitę aš diskutavau su ponu Kopla, kuris yra jungtinių tautų ypatingojo įgaliotinio atstovas Irake. Ir, um, ir Jis papasako apie tai, kokia dabar padėtis susidarė Irake ir ypač Ašrafo stovykloje. Jeigu jūs nieko prieš, aš norėčiau jį pasikviesti į vieną mūsų busimų posėdžių ir jis galėtų turbūt mums dar naujesnės informacijos pateikti šią temą. Jis galėtų uh, kartu su Amerikos prezidento atstovu atsakyti mums rūpimus klausimus. Dar ponę Boškovą, kiek prisimenu, ketiname kviesti į posėdį. Ji dabar yra, Europos, yra dabar šiuo metu ES atstovė Irake. Dabar periname prie trečio punkto. Europos parlamento rezoliucija dėl Bosnijos ir Hercegovinos 2011 m. pažangos ataskaita. Doris Pek yra mūsų pranešėja. Jau buvo susitarta, kad e, pakeitimus galite teikti iki vasario 9 dienos 12 valandos. Ar jūs tam pritarėte? Jeigu taip, tai e, ir bus tokia data. Doris. Ačiū pirmininkė. kalbant apie Bosnios ir Hercegovinos pažangos ataskaitą 2011 metams, tai keista, kad parlamentas apie tai kalba tik šiandien. Iki gruodžio mėnesio iš tikrųjų nieko naujo neįvyko, vyriausybė dar vis nesuformuota. Šių metų pradžioje partijos susitarė kaip sudaryti vyriausybę, tačiau vyriausybė vis dar nesudaryta. Bevenda buvęs finansų reikalų ministras turėtų tapti ministrų pirmininku, tačiau dėl viso kitko dar nesusitarta. Partijos susitarė ir dėl, dėl kai kurių politinių temų. Na, o nuo penktadienio įsigaliojo įstatymas dėl valstybinės paramos. Taigi reikia šitą pataisyti ataskaitoje, ten šiek tiek, įtraukti šiek tiek teigiamesnę formuluotę prieš balsavimą plenarinėje sesijoje. Vis dėlto likščiol tenka apgailestauti, kad kol kas dar nėra sudaryta vyriausybė visai šaliai. Partijos nelabai pasiruošusios e, tartis, ieškoti kompromiso. Ko gero reikėtų didelio spaudimo iš išorės tam, kad pavyktų suformuoti vyriausybę. Praėjusiais metais buvo e, suteiktas laisvas vizų režimas tik dėl spaudimo iš išorės ir iš tikrųjų šalis suprato, kad būtina bendradarbiauti. Mes džiaugiamės, kad ES gali parodyti, kad ji tikrai suinteresuota Bosnija ir Hercegovina. Galų gale turime ES delegacijos vadovą. Jis yra ir ES išorės reikalų įgaliotinis. Jis, yra, jis buvo ambasadoris Sirijoje. Jis tikrai puikiai susipažinę su situacija regione ir jis daro viską, kad būtų deramasis su partijomis, kad partijos tarpusavė bendradarbiautų. Bosnijos ir Hercegovinos problema visiems žinoma, o būtent, kad šalis padalinta į du vienetus, kurie sudaro vieną valstybę. Bet abidvi tos šalies dalis nelabai supranta, kad jos sudaro vieną valstybę. Kiekvienas tas administracinis vienetas tarsi laiko, laiko save atskirą valstybę ir bijo prarasti identitetą. Vis dėlto kai kurie reikalai gali būti sprendžiami tik valstybinių lygmenių. Bosnija ir Hercegovina kaip valstybė gali įstoti į ES tik tada, jeigu ji turės valstybinę administraciją, valstybinės institucijos, su kuriomis galėtų dėrėtis komisija ir taryba. Šalyje yra daug problemų, pavyzdžiui, korupcija. Korupcija išsikerojusi tarsi vėžys visame regione ir su šia problema reikėtų kovoti, reikėtų užtikrinti efektyvesnę teisingumo sistemą. Bosnija ir Hercegovina bendradarbiauja su e, karo tribunolu buvusiai Jugoslavijai, tyria karo nusikaltimus Tačiau mes tikimės, kad Bosnija ir Hercegovina aktyviau įsitrauks į šį procesą. Reikia kalbėti ne vien tik apie karo nusikaltimus, bet ir kitas spragas teisingumo aparate. Teisingumo sistema šioje šalyje dar neveikia taip, kaip turėtų, nors mes jau šioje srityje dirbame ne vienerius metus. Netgi pone Ešten kreipėsi į Bosnijos ir Hercegovinos prezidentą ir prašė tinkamą dialogo. Kalbant apie teisingumo sistemą, tai be jos šalis negali egzistuoti ir negali būti pripažinta. Iš tikrųjų, mes tikimės, kad galų gale dialogas šiuo klausimu bus baigtas ir kad sistema pradės veikti tinkamai. Kalbant apie teisingumo sistemos reformą, tai dar norėčiau pasakyti štai ką. Komet buvo vykdomi karo nusikaltimai, jie dažnai būdavo susiję ir su seksualiniais nusikaltimais, tačiau likščiol šių nusikaltimo aukos dar nesulaukia teisingumo. Taip pat manau, kad visi politikai turėtų stengtis padėti toms nukentėjusiems moteriams užtikrinti teisingumą. Kalbant apie pabėgėlių ir išvyto asmenų grįžimą į šalį, tai likščiau šis procesas dar nėra baigtas. Jeigu buvo pasirašyta Sarajevo deklaracija dėl pabėgėlių, tai po jos turi e, sekti ir veiksmai. Mes šį klausimą aptarėme ir su kolegomis iš Bosnijomis. Iš Bosnijos iš tikrųjų Sarajevo deklaracija yra teisinga, reikėtų daryti viską, kad pabėgėliai, kurie nori grįžti į šalį, galėtų tai padaryti. E, šiuo metu šalies šiaurėje situacija dar tokia pati kaip ką tik po karo. Ten žmonės dar negrįžta. Bet jeigu žmonės bando grįžti į tą šiaurinį regioną, jiems niekas nepadeda. Ir žmonės tiesiog priversti išvykti iš šalies. Šiems žmonėms nepadeda nei prezidentas, nei merai. Iš tikrųjų turėtumėm daryti spaudimą, kad e, pabėgėliams būtų lengviau grįžti į Bosniją ir Hercegoviną. Taip pat reikia daugiau padirbėti ir švietimo srityje. yra iš viso 13 švietimo ministrų šioje šalyje, tačiau jie tarpusavė nebendradarbiauja. Būtent dėl to Bosnija ir Hercegovina nepasinaudojo mūsų 2007 metų e, pasiūlymų dėl švietimo programų. Taigi jaunuoliai negali pasinaudoti tą programą, nes ministrai tiesiog nesugeba įkurti bendros agentūros. Iš tikrųjų, šios šalies jaunuoliai turi labai nedaug vilčių Taip pat mes kalbame dažnai apie ES vidaus rinką, kuri puikiai veikia, tačiau Bosnijoje, Hercegovinoje nėra vidaus rinkos. Dėl to yra e, tam tikri apribojimai sienos vidaus priekybai investicijoms. Jeigu tos sienos arba apribojimai nebus panaikinti, nesusikurs Bosnijos ir Hercegovinos vidaus rinka. Čia mes turime padėti Toliau Finči byla. Pagal konstituciją yra pripažįstamos tik trys tautos. Ir jeigu asmo nepriklauso vienai iš išvardintų tautų, jis negali e, užimti atsakingų pareigų, negali gauti darbo. Ir e, iš tikrųjų, tarkim, e, iš mišrių santokų, e, mišriose santokose gimę vaikai, Romai negali gauti darbo. Ir dėl to reikia atitinkamai pakeisti Bosnijos ir Hercegovinos konstituciją. Šis klausimas visų pirma turėtų būti uh, sprendžiamas nesikišant tarptautiniai bendruomeniai. Mes tikimės, kad Bosnija ir Hercegovina pati atliks šią užduotį. Ponas Zorinsen, naujas ES ambasadorius, kuo puikiausiai dirba šioje srityje, jis bando suburti naujas darbo grupės, tačiau paskui tos darbo grupės turi savarankiškai dirbti. Kokiu dar problemų kyla? Iš tikrųjų, tų problemų yra labai daug. Paminėjau tik keletą dėl švietimo. Bosnijoje ir Hercegovinoje turėtų kurtis ir privačios mokyklos. Jos jau kūrėsi, jos reikalauja daug pinigų už mokslus, bet uh, tų studijų programos yra labai minimalus ir žmogus gavęs tokį privačios mokyklos diplomą e, vis tiek nieko, jokios naudos iš jo negauna. Taigi aš manau, kad e, mes turėtumėm daryti viską, kad tėvai nešvaistytų pinigų diplomams, kurie neturi jokios naudos. tokių programų, tokių privačių mokyklų studijų programos turinys yra tiesiog bevertis, mes irgi turėtumėm kažką daryti dėl EBPO. Ši organizacija anksčiau buvo įkūrusi dvi mokyklas po vienu stogu. Tarkim, e, šioje šalyje yra daug tokių mokyklų, kur uh, yra vienos, kur pastatas padalintas į dvi dalis ir dalis pastato yra skirta musulmonams, dalis kroatams. Bet aš manau, kad tai yra neteisinga, nes vaikai tarsi atskiriami nuo mažų dienų. Jie nuo pat pirmų mokslo metų pripranta, kad e, jie gyvena ne kartu, o yra atskirai. Taigi, man atrodo, kad taip, tai yra neteisingas požiūris, kad po tuo pačiu stogu veikia dvi atskiros mokyklos. Ir tai yra gan dažnas reiškinys Bosnijoje ir Hercegovinoje. Kaip jau sakiau, Bosnijoje ir Hercegovinoje klesti e, korupcija bei pernelik didelė administracinė našta. Aš jau minėjau, kad tarkim yra 13 švietimo ministerijų. Įsivaizduokite, kad ir kitur situacija panaši taip toliau tęstis nebegali. Aš ne viską įtraukiau į ataskaitą, bet dabar štai ką pasakysiu. Federacija negali funkcionuoti. Dabar federacija sudaro dešimt kantonų ir kiekvienas kantonas turi savo ministerijas. Taip pat yra ir federacinė vyriausybė, federacinė vyriausybė ir e, visos šalies vyriausybė. Iš viso yra virš 150 ministrų, visiems jiems reikia mokėti atlyginimus. Man atrodo, kad reikėtų investuoti į jaunimą, į ekonomiką, o ne į ministerijas, ne į administraciją dažnai tos ministerijos netgi tarpusavio trukdo vienai, viena kitai dirbti. Jau anksčiau kalbėjau apie bendrą vidaus rinką. Manęs daug kas klausia, kaip aš vertinu vyriausiai galiotinę. Vyriausiai galiotinį. Pane Bilt buvo pirmoji uh, E, tarptautinės bend... buvo pirmasis, pirmosios, pirmasis tarptautinės bendruomenės e, atstovas šioje šalyje. Buvo priimta įstatymų, buvo pasirūpinta tuo, kad e, šalies piliečiai turėtų vienodo pavyzdžio pasus, buvo pasirūpinta sukurti šalies himną ir vėliavą. Jis, panas Bilt ir jo pasiekėjai, E, pasirūpino e, daugeliu kitų dalykų. Na, o dabar e, tiesiog mano akise vyriausias atstovas negali toliau dalyvauti šiame procese, nes dabar yra išorės veiksmų tarnyba, Ir būtent dabar politin, politikams sunkiau prisimti atsakomybę. Politikai nenori prisimti tokių sprendimų, kurie piktintų jų rinkėjus. Taigi aš manyčiau, kad galbūt tas vyriausias atstovas pamažu turėtų trauktis iš ten. Aš suprantu, kad gali būti ir kitokių nuomonių šiuo klausimu. Taigi tiek. Iš tikrųjų, dar laukia daug darbo. Ačiū Dievui, kad viskas patruputį juda į priekį. Ir dar noriu paminėti vieną dalyką, tai yra Bričko uh, sritis. Uh, šalia e, e, dviejų regionų, šalia Bosnės ir šalia regi... E, Hercegovinos. Ir jis tarsi apjungia abu šiuos regi... administracinius vienetus. Regioninis bendradarbiavimas klostosi kaip ir neblogai. Bosnė ir Hercegovina neturi didelių problemų su kaiminėmis šalimis. Su Kroatija Dar reikėtų susitarti dėl sienų netoli Dubrovniko. Yra ginčių dėl maždaug dešimties kilometrų ruožo, bandoma tartis dėl tilto statymo toje vietoje, bet iš esmės e, bendradarbiavimas tarp, regio, tarp Kroatijos ir Bosnijos bei Hercegovinos yra tikrai neblogas. 2013 metais Kroatija turėtų įstoti į Europos Sąjungą, na, o Bosnija ir Hercegovinai tai bus didelė problema, nes tuomet Bosnija ir Hercegovina turės praktiškai neįveikiamą sieną labai svarbiame sektorija, o būtent tai yra maisto produktai, žemės ūkio produktai. Beveik dešimt metų buvo dėl to deramasi, bet iš tikrųjų Kroatijai įstojus į Europos Sąjungą nemažai e, žemės ūkio įmonių Bosnijoje ir Hercegovinoje susidurs su problemomis. Taigi tiek, kiek aš galėčiau pasakyti. Galbūt kalbėjau nelabai sklandžiai, bet aš tikiuosi, kad jūs visi kruopšiai perskaitėte ataskaitą ar galėjote susidaryti tinkamą įspūdį. Pranešimas yra pateiktas ir vokiečių kalba, taigi pirmininkė tikiuosi ir jūs jį perskaitėte. Manau, kad šis pranešimas yra išties geras. Jeigu kolegos ir kolegės turi savo patirties su Bosnija ir Hercegovina, galbūt ją būtų galima pasinaudoti, pakeisti vieną kitą vietą pranešime. Mes nuolat kalbame, bandome būti diplomatiški, tačiau man atrodo, kad atėjo laikas viską vadinti tikraisiais vardais Mes esame pasirengę padėti Bosniai ir Hercegovinai ir tikiuosi, kad ES dės daugiau pastangų ir padės šiai šaliai. Tam, kad šalis neliktų tokia situacija, kokia yra dabar. Aš tikiuosi, kad situacija sparčiai pasikeis, bet tam mums reikia ir politikų pasirengimo kažką daryti. Aš tikiuosi, kad Naujieji metai prasidėjo geriau negu kad baigėsi senieji. Ačiū. Uh, Ačiū poniai Pak už pranešimą pristatymą. Norėčiau pasakyti, kad yra šalis, kur situacija dar prastesnė negu kad Bosnijoje ir Hercegovinoje. Tarkim, mano šalyje Vokietijoje yra net 17 švietimų, švietimo ministerijo, Bosnijoje ir Hercegovinoje tik 13. Doris Peck. Tačiau ne 17 ministrų Nordrhein-Westfalen, ten yra tik vienas pirmininkas. Na, tai reiškia, kad turime vienu ministru per daug. Iš tikrųjų, jūsų pranešimas yra protingas. Ir aš tikiuosi, kad galbūt situacija pasikeis, tačiau Bosnija ir Hercegovina taip pat turi būti pasiruošusi dirbti. Dabar suteiksiu žodį Bosnijos ir Hercegovinos delegacijos vadovui. Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti ponę Pak, parengus labai gerą pranešimą ir pristačius mums labai išsamų uh, pristatymą, išsame apžvalgą. Iš tikrųjų, pranešime labai aiškiai bendrai apžvelgiama visa situacija šioje valstybėje. Pritariu pranešėjai, kad dėja padaryta nedaug pažangos visose integracijos į ES rytise. Bosnija Hercegovina ta prasme gerokai atsilieka nuo šio. Bijau, kad esu jau nekartą pasakęs tokį sakinį, bet pakartosiu, situacija yra tokia pati, kokia ir buvo šio požiūriu. Šiai šaliai reikalinga pasistengti ir parodyti, kad ji gali um, dirbti ES integracijos linkme. Ir tikrai, jeigu nebus reikšmingų, apčiuopiamų uh, reformų, pokyčių visais administraciniais lygmenimis, tai to nebus. Ir mm, vyriausybės sprendimai ir pavyzdžiui tokie dalykai kaip valstybės pagalbos ar e, gyventojų surašymo klausimai, tai turėtų tikrai padėti, jeigu būtų padaryta pažanga čia, e, padėti šiai valstybei žengti į priekį ir ypač turi laikyti žmogaus teisų teismo nutarčių. Ir reikės pastangų daugelie viešo gyvenimo sričių, pavyzdžiui, teisingumo sistemos reformos, įstatymo viršenybės įtvirtinimas, viešo administravimo reformų gyvendinimas. Nepavyks padaryti pažangos, jeigu Bosnijos politikai nedalyvaus šiuose procesuose, jie irgi turi prisijimti visą atsakomybę, prisijungti prie bendrų pastangų ir judėti kartu su visu mm, reformų ir integracijos procesu. Ir tikrai uh, bus visą tai įmanoma pažangą užtikrinti tik tuo met, jeigu visi dirbs iš vien. Reikia galvoti taip pat ir apie šios valstybės tarptautinę priežiūrą. Aš pritariu, kad reikia rasti sprendimą, kad labiau vietinis ligmuo prisimtų atsakomybę, e, jaustusi autoriumi visų tų procesų Bosnijoje Hercegovinoje. Labai dar daug klausimų reikia išspręsti per artimiausią laikotarpį. Aš tikiuosi, kad su nauja valstybės vyriausybė, kuri pradeda darbą, tikrai bus galima pasiekti apčiuopiamų reformų. Tai labai svarbu ne vien tik tai galvojant apie integraciją ES, bet tai taip pat labai svarbu galvojant apie piliečių interesus. interesus. Tai yra Bosnijos ir Cegovinos gyventojų labui visą tai reikia padaryti. Dank u wel, voorzitter. Ik wil de rapporteur mevrouw... Ačiū labai, ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti ponę pranešėją, ponę Pak, parengus e, tokią ataskaitą. Kaip e, socialdemokratų šešėlinė pranešėja, aš turiu e, keletą pastabų. Nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta. Žinoma, dabar susidurėme su tokiu Bosnės ir Hercegovinos raidos etapu, kai e, reikalai po ilgo tarpo pradeda judėti iš vietos. Pažiūrėsim, kas vyks per artimiausius mėnesius ir savaitės. Vyriausybė sako, kad bus padaryta tai, kas būtina. Gerai, kad valstybės paramos klausimas aptariamas. Gerai, kad yra pasiektas susitarimas dėl gyventojų surašymo įstatymo. Mano frakcija laikosi nuomonės, kad e, yra atsižvelgiama į, e, į septintojo skyriaus įgyvendinimą, ypač Dėtino sutarties septintojo skyriaus įgyvendinimą. Ir e, ten yra nustatyti labai svarbus kriterijai. Taip pat labai svarbu, kad pagaliau matome, jog yra bandoma pakeisti konstituciją. Parlamente yra įsteigtas specialus komitetas tuo tikslu. Tačiau reikia konkrečių pakeitimų kuriuos tas komitetas galiausiai parengtų. Taip pat labai svarbu, kad būtų atsižvelgta į konstitucinio teismo išvadas apie teisės aktų suderinam, suderinamumą. Ypač, kai kalbame apie Bosnijos gyventojų dvigubą pilietybę ir žmonės e, išvarytus iš namų. Įstatymė turės e, šios kategorijos būti aiškiau apibrieštos. Taip pat ponė Pak neseniai pasakė, kad yra steigiama e, karo metu nuo seksualinių nusikaltimų nukentėjusiųjų gynimo įstatymas. Keletas iš mūsų, ponas Kukan ir ponė e, Pak, nusintėme laišką Bosnijos vyriausybė ir atskiriems jos vadovams, kuriuose kuriuo, manau, mes pasiekėm šiokios tokios įtakos. Aš manau, kad būtent po šio laiško buvo priimta strategija ir kažkas yra daroma dabar toms nukentėjusiems. Čia kalbame apie 10 tūkstančių moterų. Ir metų pabaigoje e, turėjo jau būti priimta strategija, tačiau Republika Serbsva e, kol kas dar nepasirašė šio proceso. Labai svarbu, kad ši strategija būtų patvirtinta ir įgyvendinta ir kad e, Serbska Respublika prisidėtų prie to e, susitarimo, prie to įstatymo gyvendimo. Toliau, Bosnijos santykiai su Kroatija. 2013 metais Kroatija taps ES nare. Bosnija ir Kroatija turi tūkstančius kilometrų bendrą sieną. Labai daug yra neišspręstų prekybos klausimų ir kitokių panašių klausimų, apie kuriuos kalbėjo ponė Pak. Manau, kad bus galima pasiekti susitarimą kuo greičiau, kad uh, bent jau e, laikinai problemos būtų išspręstos. Apie tai mes dabar iš savo frakcijos norėjom Jūs informuoti ir aš labai dėkuoju poniai Pak už gerą bendradarbiavimą. Pone Kornelisen. Thank you, Mr. Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. <clears throat> Bendrai, manau, kad šis pranešimas yra labai geras. Ir labai gerai, kad poniai Pak pavyko rasti tam tikrų pažangos momentų ir tai suteikia tam tikros vilties. Taip pat optimistiškai nuteikia tai, kad pagaliau yra pateiktas įstatymas dėl valstybės pagalbos. Trūksta tik gyventojų surašymo įstatymų ir e, jau bus e, turbūt visai laikas kitiems svarbiems dokumentams priimti. Šiame pranešime reikia siekti pusiausviros tarp naivumo ir optimistiškumo O kita vertus, mes e, negalime prognozuoti e, per daug negatyviai tos valstybės liūdnos ateities. Man šiek tiek neramu dėl to, kas darosi su teismais. Teismai yra naudojami kaip politikų įrankis ir dėl to iškyla grėsmė valstybių institucijų egzistencijai. Konstitucinis teismas blokuoja daug naujų teisės aktų ir apskritai turime pasakyti, kad juridinė padėtis yra gana apgailėtina. Mes turėtume netoleruoti jokių grėsmių valstybės institucijoms, ypač teismams. Ir aš tikiuosi, kad struktūrinis dialogas pasiteisins. Tačiau tą galėsim padaryti tik tada, jeigu ponas Sorensen susilauks pakankamai paramos. Vadinasi, sustiprinta uh, specialaus atstovo pozicija e, turi būti reikalinga. E, tas atstovas turi dirbti ne tik sostinėje, bet ir skirtingose regionuose. Be to, jis turėtų prisidėti prie e, konstitucinės ir teismų padėties ekspertizės. Europos Sąjunga ir ypatingas įsigaliotinis turėtų dirbti vieningiau Manau, kad e, apie tai dar nėra pakankamai kalbėta, tačiau atrodo, kad viena didžiausių ES požiūrio į Bosniją problemų yra ta, kad nėra vieningo balso, vieningo fronto. Vis dar išlieka daug nenuseklumo, netitikimų. Ir atrodo, kad žmonės nesupranta, jog e, Sorensenas yra įtakingiausias ES atstovas. Mes turėtume pasirūpinti, kad jo pareigybei neiškiltų jokių grėsmių. Iš esmės galiu pasakyti, kad mes savo frakcijos vardu teiksime pakeitimų tą kryptimį, išreikšim šiokio tokio būkštavimo dėl dabartinės padėties, nes panašu, kad Bosnija nepradės E, puikiai funkcionuoti tik todėl, kad mes to norime. Mes e, turime išlaikyti konstruktyvę kritiką. Naujasis struktūrinis dialogas ir tai, kad šiuo metu jau šalyje yra vyriausybė, suteiks tam tikro pagreičio valstybės padėties gerėjimui. Ačiū. Danke, prezident Buzek. Ačiū, panas Buzek. Ja chciałem również dołączyć się do gratulacji. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėjau prisijungti prie tų, kas sveikino mūsų pranešėją, ponė Pak. Mano pranešimas yra tikrai geras. Ir būtent galvojant apie tą pusiausvirą tarp padrasinimo, pozityvių įvertinimų ir uh, aišku, tam tikros konkrečios analizės dėl to, kiek yra iš Bosnijos ir Hercegovinos padaryta įvykdant jos įsipareigojimus. Čia labai svarbiai, ta, tikrai labai gerai ta pusiausvyrą atspindėta pranešime. Aš lankiausi Bosnijoje ir Hercegovinoje prieš kelis mėnesius, aš manau, kad per tą laiką jau yra padaryta aiškios aiškios pažangos. Pavyzdžiui, galvojant apie parlamentinį darbą, prisimtus įsipareigojimus Ir manau, kad turint omenyje mm, jų reakciją, tai turėtumėm ir mes atitinkamai reaguoti į tai, kas yra padaryta iš jų pusės. Mes irgi turėtumėm padrasinti juos, mm, pozityviai įvertinti tai, kas jau yra nuveikta. Ir be abejo, surašyti labai konkrečias pastabas. Uh, susitikdamas su žurnalistais ar politikais, esu nekartą girdėjęs, kad dauguma mūsų pasiūlymų yra tik tai biurokratiškos idėjos, kurias pristato ES. Mes turėtumėm paaiškinti ir politikams, bet ir plačiai visuomeniai Bosnijoje Hercegovinai, kad mūsų pasiūlymai, mūsų rekomendacijos yra labai glaudžiai siemi su jų pačių pastangomis ir pasiekta sėkme nes visi pozityvūs pasikeitimai gali duoti naudos jiems ir, ir jų finansinė, ekonominė, teisingumo situacijoje ir taip toliau. Tai yra naudinga jiems patiems, ne vien tik tai mums tai yra svarbus tie pasikeitimai. Uh, Tai, manau, reikėtų tai aiškiai išsakyti ir turėtumėm pabrėžti, jog įstatymą viršenybė, gera rinkos sistema, kova su korupcija, gerai veikianti teisingumo sistema, visa tai yra labai svarbu jiems patiems, o ne šiaip ES. Mes nenorėtumėm glaudesnių ryšių su jais, mes nenorėtumėm, kad jie taptų šalimi kandidatė, kol e, jų situacija dar nėra tokia, kol jie nėra pasirengę tam. Aš manau, kad kai bus tolesnės pažangos, mes turėtume aiškiai parodyti savo pasirengimą pakilėti mūsų e, santykių, santykius aukštesnį lygmenį. Manau, kad tai turi būti aišku, kad kuomet jie įvykdys tas sąlygas, kurias mes norėtumėm, kad jie įvykdytų, tai iš karto mums tai bus aiškus signalas, kad jau jie yra pasirengę būsimai narys Europos Sąjungai. Dar kartą ačiū pranešėjai. Pans Belda. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ačiū pirmininkė. Mūsų pranešėja, ponė Pak. Tai, ką surašė, aš tikrai su didelė pagarba vertinčiau jūsų darbą, bet tikriausiai jūs atsimenat, mes neseniai diskutavome tokius dalykus kaip salafizmas, islamas ir uh, musulmonai, Bosnijai, Hercegovinai. Deutsche Welle dar išsiuntė vieną perspėjimą dėl to, kas vyksta Bosnijoje Hercegovinai. Sarajevo žurnalistai buvo cituojami ir Tūsla ir Senza ir Mano klausimas būtų vėlgi toks, ką jūs galvojate apie islamo fundamentalistus Bosniai Hercegovinai, turint omenyje Sarajevo situaciją ir visa prote, pro, visas sukilusius protestus prieš arkivyskupą ir visas tas islamiškas salafizmas, jeigu įsitvirtins ten, aišku, kad kas labiausiai nukentės tai patys musulmonai toje valstybėje. Tai ką jūs galvotumėt apie tą religinį ekstremizmą Bosniai Hercegovinai? Prezident. Uh... Ačiū pirmininkė. Is... Manau. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai. Man atrodo, Nėra kito žmogaus parlamente, kuris tiek būtų pasišventęs Bosnijos ir Hercegovinos europinės perspektyvas paremti, atspindėti, dirbti vardan jų. Taigi noriu tikrai padėkoti už jūsų pastangas. Ir norėčiau pasakyti, kad Bosnija ir Hercegovina E, strategiškai, taip pat iš kultūrinio požiūrio taško, e, taip pat galvant apie viso regiono integralumą, yra labai svarbi valstybė. Ir reikėtų visuomet galvoti, kad turime remti visas proeuropietiškas tendencijas pro Bosnijoje Hercegovinoje. Nors, aišku, dabar matome daugiau priežasčių nerimauti, nei džiaugtis pozityviais pasikeitimais. Deja. Ir noriu pabrėžti, kad nors ir suprantame, yra politinių partijų susitarimas dėl naujosios vyriausybės e, suformavimo ir naujo prezidento, ministro pirmininko išrinkimo. E, tai galbūt yra pozityvų ženklai, tačiau galvojant apie naujus pasikeitimus, nauji pagreitį Bosnijos Hercegovinos raidoje, gal vis tik tai reikėtų taip pat galvoti ir apie ES atstovo, panas Sorensen, kuris turi mandat, dvigubą mandatą, tai irgi yra pozityvus e, ženklas, manau. Ir reikia turėti omenyje, kad jis e, ir neseniai su Europos parlamento nariais buvo susitikęs, tikrai labai pozityviai nuteikė tas susitikimas, aš, aš labai tikiuosi, kad jam viskas gerai klosis vykdant šias pareigas, bet vis tiek yra labai daug mus neraminančių dalykų Bosnijoje Hercegovinai. Be to, ką panas Belderis tik paminėjo, pavyzdžiui, mane dar neramina ir ypatinga segregacija tarp jaunosios kartos ir tai yra dirbtinio susiskaldimo, dirbtinių sienų Bosnijoje Hercegovinai po, po karų visų tų padarinys. Ir tikrai mums yra visiškai nepriimtina, kad vaikai yra priimami į mokyklas skirtingai pagal savo tautybę. Pavyzdžiui, serbų vaikai eina per vienas duris, musulmonų vaikai eina per kitas duris visai, tai nepriimtina. Ir tai yra labai matomi tokie neraminantis dalykai Bosniai Hercegovinai. Ir pabaigai, manau, yra labai svarbu, kad Bosnijos Hercegovinos vyriausybė jaučia, jog ir jaus, kad Europos parlamentas išreiškia savo paramą tolesniems procesams. Mrs. Pak, you have the floor. Pone Pak, jums žodis. Vielen Dank. Äh, Ačiū, iš tikrųjų galiu pritarti daugam, kas buvo pasakyta. Man buvo patiktas tik vienas klausimas, o būtent dėl klausimo susijęs su ek, e, musulmonų ekstremistais Bosnijoje ir Hercegovinoje. Situacija, tiesą sakant, e, pablogėjo. Iš Saudo Arabijos atvykę asmenys kursto nesantaiką. Ir skurdžiai gyvenantis bedarbiai jaunuoliai tampa jų aukomis. Jiems yra mokama už paslaugas. Ir iš tikrųjų tai yra labai blogai e, musulmonų bendruomeniai. Ponas Belder, jūs esate visiškai teisus. Gal galite pateikti atitinkamą pakeitimą? Aš kuo puikiausiai suvokiu kylanti pavojų ir mane iš tikrųjų labai piktina tai, kad Bosnijoje ir Hercegovinoje musulmonų bendruomenė Čerič tiesiog negali pasipriešinti tiems ekstremistams. Juk tai yra jų e, broliai musulmonai. Ir aš manau, kad iš tikrųjų mes turėtumėm pateikti pakeitimą. Kaip tie ekstremistai iš viso atvyksta į šalį? Dešimto, dešimtmečio pradžioje, jeigu mes būtumėm labiau pasirūpinę Bosniją ir Hercegoviną, tai jie nebūtų kreipęsi į Saudo Arabiją. Mes padarėme klaidą 10-mečio pradžioje ir dabar turime kartu su tos klaidos padariniais kovoti. Manchmal denke ich in solchen Fällen, äh, wie man da einen Weckruf machen kann. Na, prieš äh, dešimt metų situacija buvo kitokia ir dabar mes nematome, kad äh, būtų dedama daug pastangų situacijai pataisyti. Mes negalime pažadėti Bosnio ir Hercegovinai narystės, jeigu Bosnio ir Hercegovina nieko pati nedarys. Bet kokia atveju, ponia Pak, labai ačiū už jūsų pasisakymą. Kaip jau sakiau, pakeitimus galima teikti iki vasario 9 dienos. Na, o paskui vyks balsavimas komitete, tai vyks kovo pirmą dieną, taigi turime nekažinkiek laiko, mėly kolegos, mielos kolegės. Iš tikrųjų, reikia suformuoti bendrą poziciją dėl pranešimo. Dabar galime eiti prie ketvirto darbo tvarkės klausimo. Klausimas yra labai jautrus. Tai yra papildomas protokolas skirtas ES ir Izraeliui. Šis protokolas ilgą laiką buvo blokuojamas. Dabar darbai vėl prasidėjo. Mūsų komitetas visam šiam darbui vadovauja, taigi manau, kad turėtumėm pateikti savo poziciją. Mūsų pranešėja yra pane De Kaiser ir aš norėčiau jos paprašyti pristatyti savo nuomonę. Prašom, kolegė De Kaiser, žodis jums. Merci, monsieur le, le président. Ačiū, pirmininkė. Sakėte, tai yra jautris rytis Sakėte taip pat, kad ilgai buvo įstrikta šio klausimu. Palauksiu. Pusę minutės. Norėčiau taip pat pristatyti tai, ką aš vertinu kaip problemas, atsižvelgiant e, į dokumento ribas, kontekstą, eina kalba ne, dar ne apie e, nuomonę, ne apie rezoliuciją, tai yra kol kas darbinis dokumentas, kuriame aptariami e, patys e, problematiškiausi klausimai, delikačios tokios temos. Taigi, visų pirma, šis papildomas protokolas dėl Europos ir Vidužėmirios regiono asociacijos sutarties dėl Izrael, bendradarbiavimo su Izraeliu. Uh, buvo dalis paketo, kurį mes 2008 metais vadiname upgrading, tai yra santykių pakelimo aukštesnį lygį. Tačiau šiandien jis galėtų būti patvirtintas ir nelaikomas tikruoju upgrading, tikruoju santykių pakelimu į aukštesnį lygį. Čia aš kalbu būtent apie santykius tarp ES ir Izraelio ir techniškai vertinant, tai tikrai nėra tikrasis santykių pakelimas į aukštesnį, į aukštesnį lygį, tai tikrai nėra tas tikrasis upgrading. Um, ir Kiti Ešten pozicija yra labai iški šio klausimu, tai labai svarbu būtų priminti. Toliau, tas sutarimas ar protokolas susijęs tik su Izraeliu, Taip, kol kas taip. Tačiau e, tam tikrą prasme tai yra ir bendrojo pobūdžio sustarimas, kuris galėtų būti taikomas visoms kitoms to regiono valstybėms, kuriams taikoma kaimynysės politika ir būtų galima ir integruoti akį komuniter ir per supaprastintas autorizavimo procedūras būtų galima atversti, atverti į europinės rinkas ir tų valstybių rinkas labiau. Ir iš esmės tai būtų susitarimų tų atitinkamų supaprastinimas kaip ir. Izraelis yra pirmoji valstybė, kuri imasi tokio susitarimo. Um, galvoja, kad tokiu būdu labai svarbu būtų integruoti akį komuniter. Izraelis pasirinko atitinkamą sektorių, tokį sektorių, kur um, ta valstybė yra labai tvirta, tai turi labai geras pozicijas, tai aišku yra farmako, uh, farmacijos pramonė, nes tikrai tai yra pasaulinė gamintoja, Izraelis um, puikiai žinomas, galvojant apie tokią produkciją, tikrai labai tvirtai uh, stovi uh, toj srity. Uh, Tai jeigu taip vertintumėm šį paketą, tai aišku, galima būtų pasakyti, kad galima būtų svarstyti tą dokumentą atskirai. Um, mums atrodytų, kad būtų dviejų rūšių čia keltini klausimai. Gana rimti. Visų pirma, tai būtų teisinio pobūdžio klausimai. Mm, pavyzdžiui, dėl teritorinių aspektų, kiek tas sustarimas būtų taikomas kokiai teritorijai, tų produktų pripažinimas, ar jis turėtų būti daromas. Čia aš iš tikrųjų, kadangi dokumentas, teisinis dokumentas yra didžiulis, tai gal aš nesu juristė, tai gal ir tų klaidų čia pasakysiu, bet iš Izraelio pusės yra pasakyta taip, kad teritorija, kaip ją reikėtų apibriežti, kur galėtų tas sutarimas, ta teritorija neturėtų apimti mm, apgyvendintųjų kolonijų. Ir čia būtent konkrečiai yra nu, toki, toks punktas, kad teritorija atitiktų tam, ką mes kaip europiečiai pagal tarptautinę teisę vertintumėm kaip Izraelio teritoriją, o ne tą teritoriją, kurią patys izraeliečiai laiko savo teritoriją. Tai būtent uh, eitų kalba apie e, rytų Jeruzalę. Taigi, e, susitarimas neapip, neapimtų to, kas iš principo e, neapimtų tam tikros teritorijos, nes yra netitikimas ar tarptautinės teisės ir Izraelio teisės šio klausimu. Tai čia jau yra viena teisinė problema. Ir aš prašyčiau. Aš prašiau ir teisinių tarnybų nuomonės, ir komitetas labai daug dirbo šio klausimu. Tikrai labai sudėtinga sudėtingas klausimas ir buvo dirbta labai daug. Ir komitetas pasakė man, kad na, juk mes turime atitinkamą straipsnį ir taip toliau, taip toliau. Aš vis tik tai norėčiau, kad parlamento pozicija būtų labai iški šio klausimu. Čia bandymas e, tam tikrą prasme laimėti šiek tiek laiko, aišku. Pirmininkė, aš nenorėčiau čia jokių kokių tai e, manevrų daryti šio klausimu. Tikrai jau labai seniai įstrikta yra šio klausimu ir reikia jį galų gale išanalizuoti, išanalizuoti ir išspręsti, kad tiek juridinių, tiek politinių požiūrių mūsų pozicija būtų saugi ir tvirta. Antras klausimas, kurį jums pristatau dėl šio dokumento, vėlgi. kas aktualu mūsų komitetui, tai yra būtent politinis momentas. Ar atėjo tinkamas laikas sudaryti tokį susitarimą? Nors ir neina kalba apie tai, ką technišnių požiūrių vadinam, vadintumėm tuo upgrading. Yra visai lė argumentų, kuriuos aš paminėjau savo darbinėme dokumente, aš galėčiau, aišku, plačiau jos pristatyti, jeigu būtų poreikis. Tai būtų visų pirma, e, tarkim, būtinybė užtikrinti nuoseklumą visoje ES išorės politikoje, visa, visų priemonių nuoseklumą ir išlumą, kad visa tai dėrėtų su mūsų, kad mūsų užsienio politika dėrėtų su mūsų tarptautiniais susitarimais ir taip toliau. Tai reiškia, kad mes turime būti garantuoti, jog jeigu pasirašome e, sutartį su kažkokia tai valstybė, kad ta valstybė tobulai gerbė tarptautinę teisę, humanitarinę teisę ir taip toliau, kad šitoj srityje jokių problemų nėra. Taigi aš manau, kad jeigu sudarėme sutarimą su tokia valstybė, e, kuri na, nėra tokia balta kaip sniegas e, žmogaus teisų požiūrių, tai ar reikėtų vertinti e, situaciją tokią, kokia yra, ar reikia žiūrėti, ar situacija gerėja, ar, ar situacija blogėja. Man atrodo, kad būtent tai yra svarbu, tas pastarasis momentas. Ir iš šio požiūrio taško aš norėčiau pateikti tokią bendrą analizę, santrauką, kuri padaryta Europos Sąjungos e, ES ir Izraelio asociacijos tarybos 2011 m. vasarį. Tai reiškia, kad ta analizė atlikta prieš metus. Viskas kaip ir normalu, aišku, turint omenyje asociacijos susitarimą. Ir ši taryba yra išryškinusi visą eilę problemų, kurios e, šokiravo Europos Sąjungą. Ir taryba pasakė, kad, na, smerkėme, piktinamės ir taip toliau, ir taip toliau. Čia buvo būtent tos problemos aptariamos asociacijos taryboje. Aš nekalbu apie e, ataskaitas, e, kurias parengė žmogaus teisų, tarkim, struktūros, ten jau yra kiti momentai kitos problemos, bet mūsų asociacijos taryboje buvo gal būtent smerkiama ta toliau vykdoma apgyvendinimo politika, kolonializmo politika, mes ją smerkėme, mes taip pat smerkėme, kad ir toliau yra gazos ruožas blokuotas, yra blokada, reikala, mes reikalavome panaikinti nedelsiant. Uh, nes tai, kas e, padaryta dėl gazos, e, tikrai yra nepakankama kol kas. Mes merkėme taip pat ir tas problemas susijusias su Izraelio mažumų situacija. Ir mums nerima kelia ypatingai įstatymai dėl nevyriausybinių organizacijų, ypač dirbančių žmogaus teisų srityje. Tai gal tokie keturi momentai, apie kitus net nekalbėsiu. Tai Dabar praėjo vieneri metai nuo, nuo tos ataskaitos. Kokia dabartinė situacija palyginti su tuo, kas buvo prieš metus? Žiūrėkime tik tai į tas problemas, pavyzdžiui, kolonijose. Situacija pasikeitė, bet ne į gerą. Ir dar daugiau pasakysiu. Tuomet, kuomet kvartetas pareikalavo, kad būtų kelio gairių planas įgyvenimas ir buvo pasakyta, kad iš tikrųjų yra neprimtina, kad Palestina būtų priimta į e, JTO. Buvo pareikalauta, kad e, taikos dėrybos būtų atnaujintos tarp dviejų šalių, tarp dviejų pusių. Tačiau Ir buvo reikalauta, kad būtų e, nutraukta ir blokada ir e, gyvenviečių statymas. Analizuojant e, tas dėrybas, sausio 27 diena buvo terminas nustatytas. Nieko neįvyko. Ir galvojant dabar apie tas rytis, ką aš minėjau, tikrai nieks į gerą nepasikeitė ir galvojant apie tas taikos dėrybas, metai praėjo, dėja, nieko gero. Todėl, pirmininkė, aš noriu pasakyti, kad tas signalas, kurį mūsų komitetas galėtų pasiūsti, pateikdamas dabar teigiamą nuomonę, dėl šio a, susitarimo. Nežiūrint ir farmacijos sektoriaus svarbos, aš turiu aišku pasakyti, kad čia tas susitarimas kaip ir būtų normalus. Politiškai aš manau, kad nebūtų tinkama pateikti teigiamą nuomonę iš mūsų pusės, nes tai būtų netei, netinkamas signalas. E, nes tai reikštų, kad kas, kas bevyktų, kokia bebūtų jų situacija, mes nieko nedarome ir dekaizer pranešime nieko nėra ar ponios įviek pranešime. Mes juk turime konkrečias priemonės padaryti daugiau už daugiau. Taip, daugiau už daugiau. Da, duodam kažką, bet mes ir tikimės kažko. Ir aš už tai ir tikiuosi, kad pagerė situacija ten vietoje, ypač turint omenyje būtent tas gyvenvietės, kurių mes niekuomet ES lygmenių nepripažinome uh, Tai aš taip pristatyčiau politinę situaciją. Dar vienas juridinis momentas. Aš manau, kad yra problema, bet aš, na, čia nekokiu manevru įmuosi, bet aš norėčiau būtent iš mūsų juridinių tarnybų aišku kokios nuomonės, ar tas susitarimas, kokį mes dabar svarstome, yra teisėtas, viskas yra gerai. Noriu, kad būtų aiški pozicija. Tai tiek. Ačiū pirmininkė. Jetzt ist äh, Herr Peterle hat das erste das. Dabar suteikiu žodį ponui Peterle. Jis pasisakys pirmasis. Hvala lepa, gospod mm. predsednik. Eh, Ačiū pirmininkė. Mane nustebino tas faktas, kad, kad taip ilgai buvo blokuojamas šis papildomas protokolas. Tikiuosi, kad dabar geriau suprantu, kodėl taip atsitiko. Aš perskaičiau protokolą ir supratau, kad Europos komisija dėrėjusi dėl šio protokolo ES interesų vardan. Manau, kad susitarimas yra geras. Suprantu, kad tai nėra tiesiog susitarimo vertinimas, tai yra tiesiog techninio bendradarbiavimo tam tikroje srityje patikslinimas. Taip pat kalbama apie tikslesnį bendradarbiavimo apibrėžimą. Man atrodo, kad e, Izraelis dėl to pakeitė ir nacionalinius įstatymus, tam, kad juos harmonizuotų su ES teisės aktais. Aš tikiuosi, kad Europos komisija išsiaiškins e, teisinius klausimus. Be abejo, ši tema yra tikrai labai jautri. Tačiau taip pat manau, kad klausimas labai svarbus. Kalbame apie tam tikrą politinį instrumentą, Ar šis papildomas protokolas yra tam tikras politinis instrumentas? Man taip netrodo. Man atrodo, kad tokiu būdu mes tiesiog išreiškiame politinius interesus. Be abejo, mes galime išreikšti savo nuomonę. Mes, kaip užsienio reikalų komitetas, galime išreikšti savo nuomonę. Aš norėčiau, kad Europos komisija paaiškintų, kaip ji vertina teisinius aspektus susijusių su protokolu. Man atrodo, kad ES, o taip pat ir Europos parlamentui, po šio išėjimo iš aklygatvio būtų labai naudinga pasiekti rezultatų ir patvirtinti šį protokolą. Ačiū. Thank you. Ačiū. Aš irgi sutinku su pateiktuoju pasiūlymu. Reikėtų paprašyti teisinio patarimo. Bet ir man iškyla tokia pati problema. Arba tarėmės dėl techninio susitarimo, arba e, pažvelgėme jį iš platesnės politinės perspektyvos nes e, kiekvieną kartą, kai bus priimamas techninis susitarimas, jis bus panaudotas kaip politinis e, instrumentas. Todėl čia mes turime apsispręsti ir nutarti, ar viską vertinsime pagal sutartį, kurią dabar aptarinėjame, ar tai traktuojame tik tai kaip e, politinę priemonę. Antras dalykas. Puikiai žinote, kad mes turim tam tikrą poziciją ir reikia tą poziciją suformuluoti ir išreikšti vienai per kitaip reikia parodyti partijoms, kad jos turi kartu susėsti ir padiskutuoti. Tačiau problema yra ta, kad e, kalbant apie pagerinimą, dėl kurio parlamentas buvo užšaldęs savo poziciją ilgą metą, buvo nuspręsta, kad partijos iš karto nepradės dėrybų. Nes galiausiai reikia pripažinti, kad yra kur kas rimtesnių problemų partijoms ir jos turi kur kas daugiau motivacijos elgtis taip, kaip elgesi dabar. E, Ir aš norėčiau sužinoti, ar per tokius e, žingsnius mes iš tiesų veikiame veiksmingai ar ne. Dar vienas dalykas, kurį reikėtų išsiaiškinti ir todėl aš e, dar kartą galiu patvirtinti, kad pritariu prašymui gauti teisinį patarimą. Kai kalbam apie Izraelio teritoriją, žinome, kad viskas, kas yra susiję Izraeliu, viskas, ką, dėl ko susitarėme su Izraeliu, bus vertinama per tą neišspręstą teritorinių uh, teritorinę problemą. E, ir visi žiūri, kas kam priklauso ir panašiai. Ir mes tada trikdome visiškai santykius su viena valstybė. Mes kaip komitetas neturime sukurti įspūdžio, kad esame šališki ir e, turime išlikti objektyvesni. Κύριε Πρόεδρε. Γιαννάκου. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš uh, iš, vertinu diskusijas dėl tarp uh, šešėlinių pranešėjų, esu viena iš jų ir galiu pasakyti, kad EPP yra prieš ponios Kaiser pasiūlymą. Pone Kaiser prašo nuomonės, bet aš noriu pasakyti iš neigiamos pusės. Uh, Negalima, kad techniniai ir politiniai reikalai būtų sprendžiami e, priimant juridinę nuomonę. E, taryba ir komisija, kiek žinau, nusprendė, e, kad turi būti rengiamas pranešimas, tai, kas turi, tai ką turi daryti mūsų pranešėja. Tas pranešimas gali būti negatyvus E, pranešėjas turi teisę renkti negatyvų pranešimą, bet aš nemanau, kad mūsų komitetas turi teisę dėlsti, stabdyti proceso rengimą. E, mes negalime neduoti savo nuomonės kitiems komitetams. Manau, kad kompetitingas komitetas e, taip pat neturėtų eiti tokiu keliu. Čiagi kalbame apie reikalą, kuris e, turi politinę reikšmę. E, kalbame apie Palestinos klausimą, gazos konfliktą. Tačiau, ponė pirmininkė, jeigu ES galėtų patvirtinti, kad e, reikia keistis nuomonėmis su žmonėmis, kurie apie tokias problemas kalba, tai uh, Mes galėtume tam pritarti, kol kas taip nėra daroma, kiek aš žinau. Aš galėčiau kalbėti kur kas ilgiau, bet e, nepamirškime tokių konkrečių dalykų, kaip pavyzdžiui, Izraelio farmaciniai produktai, kurie yra labai aukštos kokybės, o kainos jų yra pakankamai menkos. Bet aš nenoriu leistis į šio klausimo gelmę. Kita nuomonė, mūsų nuomonė yra tokia, kad būtų klaidinga prašyti teisinės nuomonės politinių klausimų. Norėčiau paprašyti pranešėjos spręsti šį klausimą kaip parlamento pranešėjai, o ne kaip kam kitam. E, ji turi pateikti savo nuomonę. Gali būti ta nuomonė ir neigiama. Jeigu AFET komitetas turi nuspręsti ir jis nuspręs balsų daugumą, kaip dažniausiai būna, uh, tai taip ir bus. Bet ieškoti argumentų, pagrindo šiam klausimui persiųsti į parlamento teisės reikalų komitetą arba teisės reikalų tarnybą, mano nuomonė, nebūtų protinga. Nebūtų gerai, jeigu taip elgtumėmės, ponė pirmininkė, kadangi mes čia neišspręsime Izraelio ir Palestinos konflikto. Todėl iš esmės akivaizdu, kad pranešėja nenori, tarsi iš savo pusės nerodo e, noro e, parengti remiamą nuomonę. Todėl aš EPP vardu noriu pasakyti, kad pranešėja privalo parengti nuomonę, net jeigu ta nuomonė negatyvi. Ji turi pateikti tą nuomonę kitiems komitetams ir e, mūsų komitetui ir tada mes suformuluosime savo nuomonę. Ačiū. Ačiū. Labai ačiū. Dabar suteikiu žodį. Poniai Nilsen. Merci. Oui, je, je pense que... Ačiū. Manau, kad ponė De Kaiser e, nebe pagrindo prašo juridinės nuomonės. Aš pritariu tam. Nemanau, kad reikalai yra tokie paprasti, kaip kai kurie mūsų kolegos sako. Techninis klausimas. E, farmaciniai vaistai dabar yra gaminami e, kolonijoje, kuri yra netoli Jeruzalės. Aš turėjau progos ten apsilankyti. Ir e, taigi e, tie farmaciniai produktai yra gaminami okupuotoje teritorijoje. Mes negalime sakyti, kad ta problema yra techninė, kad jos nėra. Aš e, m, mm, turėjau galimybę parengti nuomonę dėl pranešimo, kuris buvo teikiamas e, Izraelio e, parlamentų neseniai. Ir e, buvo pateiktas ta nuomonė apie pramoninės produkcijos mastą. E, matėme, kad e, Palestinos e, perskėlėliai sunaudoja daugiau vandens negu kas kitas. O pramonė taip pat suvartoja vandenį, todėl negalime apsimesti, kad nėra ryšio tarp politinių problemų ir e, teisinių problemų. Aš kaip žmogaus teisų komiteto narė, aš norėčiau pasakyti, kad žmogaus teisės turėtume e, padaryti mūsų politikos dėmesio centru. Ir ponios e, Dekaiser siūlomame tekste yra visi reikalingi elementai pagrindžiantis, kad mes negalime toliau dirbti taip, kaip yra dabar. Norėčiau priminti tą patį, ką jie ir sakė savo komitete. 2011 m. Liepos mėnesį ES valstybių narių 27 e, atstovai e, kreipėsi į Europos komisiją, kad būtų pateikta teisinė reakcija, kuri leistų sustabdyti ES investicijas į Izraelio kolonijas. E, mes turime suprasti, kad tai nėra tik techninė problema, tai iš esmės yra ir politinė problema, yra negerbima žmogaus teisės ir tarptautinė teisė. Todėl man e, juridinė, pro, juridinė nuomonė atrodo labai svarbi. Mes turime išsiaiškinti, ar ES gali legaliai prekiauti su valstybe, kuri okupuoja e, kitą šalį, e, darydama žalą jos gyventojams ir naudodama jos gamtinius išteklius. Tai bendrai e, prieštarauja Ženevo susitarimams. Labai ačiū. Prašyčiau galbūt kalbėti šiek tiek glaušiau. Nepasinaudokime šią nuomonę kaip pretekstų kalbėti apskritai apie visą situaciją. Panas Tenek. Well, you, a... Ačiū pirmininkai. Visų pirma, turiu nusiskūsti, kad turiu gavęs tik tai prancūzišką versiją, o visas kitas tekstas yra angliškai. Aš nežinau, ar čia yra kokia taktika, kad e, iš ponios Kaiser, e, kad yra vėluojama Tai dabar turėjom, turėjau skaityti prancūziškai tos keturis puslapius ir tikrai daug lėčiau galėsiu viską suvokti, kas parašyta. Tai EPP ir ECR savo frakcijos vardu noriu pasakyti, kad e, labai svarbu, kad nebūtų tos dėlsimo taktikos toliau. Uh, Dabar vėl reikalavimą teisinės nuomonės ir taip toliau yra visokių kitokių klausimų, e, kurie visai čia nesminiai, juk iš tikrųjų tas susitarimas yra grinai dėl priekybinių dalykų, aišku, su demokratinė valstybė ir mūsų santykiai ir politiniai, ir demokratiniai srity yra geri tarp ES ir tos valstybės. Tai aš manau, kad čia gal kažkiek tai ar čia tyčia ar netyčia, bet tokie padariniai kur, pada, tu, bus neigiami mūsų piliečiai piliečiams, juk Izraelio farmacijos pramonė viena iš tobuliausių pasaulyje ir dabar mm, jų produkcija yra užkirstas kelias į mūsų rinką. Tai ar mes norime pakengti savo vartotojams tokiu būdu? Pane Dekaiser taip pat galvoja, kad Izraelis mm, na, netinkamai elgėsi galvojant apie tarptautinę teisę, humanitarinę teisę, tačiau tai yra visiškai kiti dalykai, galvojant apie Izraelį, jo teritorijos integralumą, kuri teritorija priklauso Izraeliui kūrinė. Šie klausimai visiškai nesusiję su dabar svarstomu klausimu. Mes kalbame apie techninį susitarimą dėl tam tikrų pramonės produktų, o ten visi kiti klausimai, dėl, dėl ko yra ginčiai, dėl teritorijų dėl, ir taip toliau, čia yra kiti dalykai. Man atrodo, aišku, parlamentas gali galvoti, kaip čia sugražinti um, tas pusės abi prie um, dėrybų stalo, kad vėl būtų klėstėjimas taika ir taip toliau tame regione. Tačiau, kad dėl tokių dalykų yra e, vėl atidėjinėjamas e, svarstymas tokio techninio susitarimo, kuris labai svarbus mūsų piliečiams, aš tikrai galvoju, kad yra negerai ir aš norėčiau kad mes, kad par, parlamentas ir komitetas kalbėtumėm tik apie techninius šio sustarimo e, pranašumus ir, ir nuopelnus ir, ir vertintumėm tik tai techninę pusę ir kad nuomonė būtų tik tai dėl techninių aspektų. Panas Belder. Eh, Ačiū pirmininkė, aš galiu kalbėti labai trumpai, nes aš galiu e, visą širdimi pritarti tam, ką ponas Tanokas pasakė. Aš raginčiau pranešėją pateik, pristatyti tai, ko mes iš jos tikimės, tai yra nuomonė, e, ne jos pozicija, o mūsų parlamento nuomonė. Ponas Lafranka. Načiau. Sure. Sí, gracias, señor presidente. Agradecer a la señora eh, de Calle. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti poniai Dekaiser už paraštą darbinį dokumentą. Dirbau su ponia Dekaiser per visą tą laiką kaip e, mūsų frakcijos koordinatorius. Ir čia mes uh, pateiksime pritarimą priedui prie asociacijos sutarties tarp ES ir Izraelio. Ir tiek. Taigi mes turėtumėm tik tai pateikti savo nuomonę šiuo klausimu. Tad mane kiek stebina, jog po to, kad komisija parengė nuom, savo dokumentą, sakantį, kad e, tinkama būtų tarp ES ir Izraelio sudaryti tokį susitarimą. Da, kažkodėl tai reikėjo du metus galvoti apie tą komisijos nuomonę. Pone Dekaiser, aišku, gali išsakyti savo visus politinius motyvus, jin turi teisę į savo nuomonę, tačiau čia kalbame apie techninį sutarimą dėl visiškai grinai techninių klausimų ir viskas čia turėtų būti aišku, neturėtumėm kelti tų visų klausimų dėl Izraelio ir Palestinos, kas blokuoja tas taikos dėrybas ir taip toliau Pone Dekaiser turi teisę turėti savo nuomonę šiais klausimais ir galbūt jos nuomonė yra kitokia nei mūsų ir čia viskas yra gerai. Tačiau šiuo atveju Europos parlamentas turi pateikti tik tai pritarimą dėl to techninio dokumento. O ponė Dekaiser e, bando suformuoti nuomonę, kuri pristatytų jos poziciją, ar čia yra politiniai aspektai geri ar negeri, ar reikia pritarti ar nereikia. Uh, dėl to tam susitarimui. Čia e, tokia procedūra visiškai netitiktų parlamento standartinių procedūrų taikomų tokiems klausimams. Tai yra techninis sutarimas ir tie visi kiti klausimai neturėtų įtakoti šio sutarimo. Izraelio-Palestinos konfliktas neturėtų čia vaidinti jo vaidmens. Uh, Komisijos teisinės tarnybos yra pateikusios labai aiškę poziciją, pritardamos e, šio sutarimo sudarimui. Man atrodo, viskas yra aišku. <coughs> E, Mina. Labai ačiū. Čia, šioje salėje. Susirinkome ir tam, kad išdėstytume savo viltis ir svajones kad pasidalintume jomis vieni su kitais ir galėtume vienu balsu kalbėti rimčiausiomis problemomis. Taip mes esame už tai, kad artimuose rytuose esame prieš smurtą, norime taikos e, artimuose rytuose ir palestiniečiams, ir izraeliečiams. Šios dvi valstybės turi gyventi be neapykantos. Taip pat norėčiau, kad ten būtų daug vandens ir geras jo paskirstimas. Tačiau tos viltys nėra susijusios su šiandien mūsų aptariamu susitarimu. Šiandien kalbam apie ką kito. Pasaulio šiandienos diskusijoje nepakeisime, neišspręsime problemą, apie kurias aš kalbėjau. Ir aš pritariu ponios Dekaiser svajonėms. Aš jas gerbiu. Aš ją gerbiu, todėl kad ji kovoja už tas vertybės. Tačiau dabar mes turėtume patys savęs klausti, ar mūsų pozicija leis išspręsti tokias globales problemas. Mes turėtume tiesiog apibriežti, ar mes esame už ar prieš šio tarptautinio sustarimo ratifikavimą. Ir jeigu mes reikalausime teisinės nuomonės, mes niekiek nepriartėsime prie sprendimo, kadangi šios dvi sritys apie kurias kalba pranešėja, turiu galvoje teritorinius klausimus, mums yra puikiai žinomas. Izraelis jau dabar ženklina visus savo produktus, aiškiai pažinėdamas jų kilmę. Manau, kad tai yra geras politinis laikotarpis. Aš sakyčiau, kad taip nėra. Per pastaruosius 60 metų tokio politinio momento mes neturim ir panašu, kad toks politinis momentas nebeprasitaikys per daugelį artimiausių metų. E, padėti šiame regione jau daug metų nesikeičia, todėl turėtume atsakyti klausimą, ar turime teisę prieš tarybą, komisiją, ir valstybės, kurios norėtų tokio susitarimo, e, pasisakyti prieš susitarimą, kuris yra komercinio pobūdžio, o ne politinio. Jeigu dabar šioje salėje mes kalbame apie pagarbą žmogaus teisėms, tai aš sakyčiau, kad reikia klausti, ar mano rinkėjai e, E, tikrai yra suinteresuoti tuo, kad gautų lengvai gerus vaistus. Ar ES yra tuo suinteresuota, ar ji nori palengvinti tų vaistų gavimą. Ar tai yra žmogaus teisė ar ne. Jeigu mes pagalvosime apie visas dviejonės, apie kurias kalbėjo ponė Dekazė, ir jeigu mes bandysime išspręsti vieną konkrečią problemą, tai vėliau mums bus lengviau išspręsti tas didesnės problemas bet mes negalime išspręsti tokių rimtų problemų būtent šiuo konkrečiu sutarimu. Europos komisijai prašom žodis. Uh, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad man suteikėt žodį. Aš galiu tik tai pasakyti, kad šis susitarimas buvo parengtas įgyvendinant tarybos specialų įgaliojimą renkti tokio pobūdžio susitarimus su Euromed valstybėmis. Ir mes ilgą laiką dalyvavome dėrybose dėl tokių susitarimų su visai retų šalių. Akivaizdu, kad Izraelis yra labiausiai išsivyščiusi ir pažangiausia valstybė, kai kalbame apie suderinimą. Mes e, e, juos pasirinkome, nes jie galėjo šitą pasiūlyti iš karto. Galiu patvirtinti, kad tai darydami mes norėjome, kad būtų patvirtintas techninis susitarimas, kuris leistų pagerinti prekybos sąlygas. Ypač žinant, kad Izraelis yra labai stipri E, stiprus veikėjas farmacijos pramonėje. Mes atlikome reikalingus tyrimus, kurie tai tik patvirtino ir aiškiai parodė, kad ekonominės naudos iš to bus gauta. Klaus, reglamentavimo klausimai galės būti išsprendžiami vienu kartu, ne, ne per du kartus. Ir galiausiai toks susitarimas mums leistų pripažinti Izraelio reglamentą ir Izraelis tada pripažintų mūsų reglamentą, kuris e, leistų produktams e, judėti rinkose laisvai. Galiu patvirtinti, kad mes norėjome sukurti techninį dokumentą, kad pagerėtų priekybos sąlygos. Dar vieną komentarą pasakysiu. Žinoma, kada tik be priimtume tokio pobūdžio dokumentus, mes e, tarėmės su teisės tarnybomis. Teisės tarnyba buvo šalia per visas dėrybas. Ir galiausiai dokumentas pateko į komisijos teisės tarnybą. Komisijos teisės tarnyba patvirtino tą dokumentą kaip tenkinantį sutartį. Bet atsitiko taip, kad šis konkretus dokumentas e, buvo parengtas vos net tuo pat metu, kai buvo e, patvirtinta Lisabono sutartis, todėl įsigalios Lisabono sutarčiai jį reikėjo iš naujo peržiūrėti. Ir dar kartą teigiamą nuomonę davė mums ir mūsų teisės tarnyba, ir tarybos teisininko tarnyba. Todėl komisija savo ruoštų mano, kad pakankamai pasitikėdami savo kolegomis galime pareikšti, jog mūsų nuomonė šis susitarimas atitinka tarptautinės teisės ir ES sutarčių nuostatas. Manau, kad aš tiek, tiek ir galėjau šį kartą pasakyti, nebenoriu kartotis, galiu tik pasakyti, kad e, šio dokumento tikslas e, reglamentuoti prekybą ir jis parengtas gyvenant tarybos e, suteiktą ypatingą įgaliojimą. Teritorinio taikymo klausimas aptariamas ketvirtajame skyriuje Neskaitysiu aš dabar jo. Aš esu tikras, kad jūs susiturite tą dokumentą. Ten yra kalbama apie teritorinį taikymą. Aš galėčiau tik dar pridurti, kad šis protokolas e, yra prijungtas ir prie kito susitarimo ir bendrai pagrindinio susitarimo teritoriniai apribojimai yra išlaikomi. Ir paprastai E, kai tik priimamas koks tokio pobūdžio dokumentas, teritorinis taikymas yra pridedamas. Tai, kaip jau sakiau, čia ketvirtoji dalyje apie tai kalbama, netoli A pastraipos. Labai ačiū. Labai ačiū. Na, iš tikrųjų, tai jau yra didelis žingsnis į priekį, kad komisijos teisinė tarnyba laikosi tokios pat nuomonės. Iš tikrųjų, labai keista, kai įvairių institucijų teisinės tarnybos laikos tokios pat nuomonės. Tai tikrai labai retas atvejis, kai visos trys teisinės tarnybos sako tą patį. Nepamačiau, kad ponas Vaigel dar norėjo pasisakyti. Dabar suteikiu jam žodį, prašom. Govorim slovensko, zato, kad gre za temo, kjer je očitno treba. Aš norėčiau kalbėti sloveniškai nes e, kalbėsiu labai jautrių klausimų. Be abejo, mes norėtumėm plėtoti ekonominius ir politinius santykius su Izraeliu, kaip ir su bet kuria kita svarbia pasaulio šalimi. Bet jeigu kalbame apie priekybinį susitarimą, tai tuo pat metu Turime vadovautis tarptautinio bendradarbiavimo principais. Jeigu mes norime būti svarbus globaliame pasaulyje. Pane De Kaiser visiškai teisingai pabrėžė žmogaus teisų klausimą. Ji atkreipė dėmesį į politinę neligybę. Šio klausimo sprendimas yra glaudžiai susijęs su platesnės problemos sprendimu. Aš turiu omeny e, naujo kurių gyvenvietės, naujas gyvenvietės. Tai yra naujausias pavyzdys, kaip vyksta dialogas tarp Netanjahu ir Banki Mun. Banki Mun pasakė, kad reikia sustabdyti gyvenviečių kūrimą, o Netanjahu tam paprieštaravo. Dėl to nebuvo galima baigti dėrybų. Iš tikrųjų, jų net nebuvo įmanoma pradėti. Tarp ES ir Izraelio nėra nepolitinių susitarimų. Šis susitarimas taip pat yra politinis. Čia kalbama apie taip pat ir politinį bendradarbiavimą su Izraelio valstybe. Antra vertus, kyla ir dar vienas politinis klausimas. Mes kaip Europos parlamento užsienio reikalų komitetas turėtumėm prisidėti prie taikos artimuosiuose rytuose. ar vis dėlto mes norėtumėm, kad situacija tame regione paštrėtų. Aš manau, kad reikia atsižvelgti į visas išsakytas pozicijas ir visi klausimai turėtų būti siejami su taikos procesu regione. Taip pat ir tais atvejais, kai kalbame apie priekybinius klausimus. Juk priekyba vyksta ir užimtose teritorijose. Mes tiesiog negalime ignoruoti šito klausimo. Ačiū. Labai ačiū. Aš norėčiau pateikti pasiūlymą. Tikiuosi, kad Veronik de Kaiser į šį pasiūlymą sureaguos, kai jai suteiksiu žodį diskusijų pabaigoje. Visų pirma, mes rengiame nuomonę. Gali atsitikti taip, kad bus primtas sprendimas komitete, kovo pabaigoje arba balandį, balandžio mėnesį. Toks yra faktas. Taigi, aš norėčiau pasiūlyti, ponė Dekaiser, kad jūs pateiktumėte pranešimo projektą. Tikrai nenorėčiau, kad mes liktumėm kažkaip tai nuo šalyje ar tas pranešimas bus patvirtintas ar ne, tai yra jau antrailis klausimas. Man vis dėlto atrodo svarbu, kad mūsų komitetas parengtų pranešimo projektą. Dar vienas svarbus dalykas dėl politinių aspektų. Nuskambėjo daug kritikos, apie tai kalbėjo ir ponė Dekaiser ir praktiškai visi kolegos tam pritarė. ar šis papildomas protokolas yra protokolas prie dabar egzistuojančio susitarimo. Vienas iš kolegų sakė, kad šis protokolas mums yra nenaudingas. Ir iš tikrųjų mes galbūt šis protokolas piktina ne tik Izraelį, bet ir mus. Ir dar vienas dalykas – Komisija apie tai kalbėjo. Buvo minėta, kad tai yra vienas iš instrumentų, kurie yra susiję ir su euru. Kai kas išvelgia problemų bendraujant su kitomis Euromet valstybėmis. Pavyzdžiui, dabar Egipte nevyriausybinės organizacijos yra patrauktas į teismą, vyks tarp kiti panašus dalykai ir man atrodo, kad šioje srityje mes niekada nepasieksime pažangos. Euromet erdvės ir kitose e, regionuose kyla problemų dėl teisės viršenybės valstybėse. Galbūt pane De Kaiser turėtų pagalvoti apie štai, ką galbūt reikėtų rezoliucijos, kuri galėtų būti pridėta prie susitarimo. Ir toje rezoliucijoje mes galėtumėm išreikšti savo susirūpinimą, pavyzdžiui, ir dėl protokolo teritorinio taikomumo. Galbūt e, komisija galėtų uh, panagrinėti bendro pobūdžio politinius klausimus. Galbūt tokiu būdu pavyktų pasiekti pažangos. Ir taip pat tai reikštų, kad užsienio reikalų komitetas nepaliktas už diskusijų ribų kažkur nuo šalyje. Šiandien nevyks koordinatorių posėdis ir aš šį klausimą taip pat kelsiu. Pane Ešten galbūt taip pat turėtų daryti spaudimą abiem pusėms, kad jos dėrėtųsi. Jeigu būtų pasiektas politinis susitarimas, man atrodo, kad pereisime į naują politinę dimensiją ir tai reiškia, kad ir mes turėsime surenkti bendro pobūdžio diskusiją. Pane De Kaiser jau minėjo, kad iš tikrųjų klausimai yra jautrus. Galbūt tuos klausimus reikėtų spręsti bendrame kontekste, bendrame pakete, galbūt tai pavyks pasiekti politinių rezultatų. Pane Dekaiser, kaip manote, ar tai būtų išeitis? Uh, Ar gal, galbūt būtent taip būtų galima e, dirbti toliau ir ieškoti kompromiso tarp įvairių frakcijų? Be bejoniai, tai yra išminties balsas, ponė pirmininkė. Bet aš dar porą trejata dalykų norėčiau pridurti prie to, ką jūs sakėte ir sureaguodama į kolegų mintis. Daug kartų sakėme ir kartojome e, šioje salėje, kad taip, e, kalbame apie techninį susitarimą. Jūs, pirmininkė, to nesakėte ir aš jums už tai dėkoju. Jūs išlaikėte šio susitarimo politiškumą, pasakydamas, kad e, tai pagrindinis šio dokumento e, pamatas yra akta. Ir uh, E, kai kalbame apie susitarimą tarp Izraelio ir Europos, tai e, turime suprasti, kad ne tik Izraeliu, bet ir Europoje bus naudos. E, ne tik apie teritorinio suderinimo klausimus mes čia kalbame. Jeigu prisimename padėtį 95-96 metais, tuo rūpinosi Prancūzijos komisijos narys. Ir buvo parengti uh, trys papildomi protokolai. Europos parlamentas juos patvirtino. Ir mes tada kalbėjome apie gyvenviešių teritorialumą. Tai nėra politinis dalykas, tai nėra tik politinis dalykas. Pone Nilsen e, tą galėtų patvirtinti. Komisija tada mums sakė, kad e, tie klausimai yra reglamentuojami vienoje ar kitoje pastraipoje, bet aš Esu girdėjusi iš juristų, kad nėra tik taip. Todėl aš negalim, nemanau, kad galim palikti tą klausimą e, likimo valiai. Mesgi suprantame, kad e, juridinė nuomonė čia yra nepaprastai skubi, nepaprastai reikalinga. Aš žinau, kad komisija nori, kad mes greičiau parengtumėm savo nuomonę, bet kai prašoma parlamento nuomonė, e, negalima pradėti staiga parlamento smaukti laiko požiūriu. E, Inta taip pat turės renkti savo nuomonę. Man atrodo, kad paprasčiausiai būtų e, racionalu e, pasitarti su juridinė tarnyba, nes dabar mes dirbame tarsi dviem skirtingom linijom - INTA ir mes. Turime aiškus klausimus, kurie įeina į politinę dimenciją Pone Ašton taip pat tuos klausimus svarsto, dėrybos e, vėl iš nuojo prasideda ir greičiausiai bus pasiektas sustarimas, kuris pasieks šiek tiek mūsų vizijos politinę pusę. Ir viskas, ką jūs kalbėjote apie politinį kompromisą, ponė pirmininkė, tik patvirtina tai, kad e, kompromisas yra reikalingas. Aš manau, kad šią problemą mes turime spręsti politiškai ir juridiškai. Negalime jos traktuoti tik tai kaip techninio dokumento, kuris yra susijęs e, su prekyba ir daugiau nieko. Mes negalime apsiriboti nuo kitų sričių. Marek Civek ir kiti sakė, kad aš turiu svajonių, turiu savo vertybių, bet aš e, ne, ne, nesvajoju, kad viskas, dėl ko yra susitarima parlamente, bus įgyventa, bet žmogaus teisės turi būti įgyvendamas, jos turi būti gerbiamos. Tai nesapnas ir nesvajonė. Aš manau, kad tai, ką parlamentas reikalauja, tai, ką ES reikalauja, turi būti įgyvendama. Pone pirmininkė, ir aš labai dėkuoju, kad jūs tai paminėjote savo pasisakymę. Ačiū. Labai ačiū. Aš siūlyčiau štai ką. Reikėtų pateikti pranešimo projektą. Be abejo, tuomet mes jį turėtumėm panagrinėti, galbūt paprašyti teisinės nuomonės. Ta nuspręsime biure. Galima tos nuomonės prašyti arba ne. Mes toliau turėtumėm stebėti politinį procesą, viską vertinti platesnėme kontekste. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie papildomą rezoliuciją prie susitarimo. Pone De Kaiser, būtų labai gerai, jeigu jūs artimiausių metų pateiktumėt pranešimo projektą. Būčiau labai dėkingas, jeigu jūs galėtumėte pateikti ir nors keletą rezoliucijos paaiškinimų, rezoliucijos elementų. Ar būtų galima toliau taip ir dirbti? Jeigu taip, labai ačiū. Dabar galime pereiti prie kolegos Salavrakos pranešimo. Kalbėsime apie ES makroregioninių strategijų raidą, ypač apie viduržėmio jūros regioną. Galbūt šiandien vis dėlto šio pranešimo nenagrinėkime. Pakeitimus galima teikti iki vasario 9 dienos. Uh, Na, dabar paprašyčiau labai trumpai šį pranešimą pristatyti, o paskui, kai jau bus pateikti ir pakeitimai, galėsime viską uh, išsamei aptarti. Ar jūs tam pritartumėt? Prašom, pane Lunačiak. Galbūt dabar būtų galima balsuoti, nes kolegos susirinko į salę balsavimui. Pirmininkas, aš jau sakiau, trys minutės ir viskas bus tiesiog pristatytas e, pranešimas ir viskas. Uh, diskusijų nebus. Prašau diskusijas perkelti vėlesniam laikotarpiui. Gal būtų gerai, jeigu e, pranešėjas dabar pateiktų keletą pastabų, nes e, pakeitimų e, pateikimo terminas baigėsi po kelių dienų. Ponas Salavrakos. Ξέρω και έχω συνηθίσει στις περικοπές, όπου είναι λογικό. Esu įpratęs, kad nukert kad yra programos keičiamos, kad perkilnomi punktai. Manau, kad gal geriausiai būtų galvoti apie uh, mikroregionę strategiją šiuo atveju. Kaip žinote, taip ir buvo nuspręsta 2010 metais užsienio reikalų ministrai įvairių valstybių narių paremė pasiūlymą dėl makro regiono. Yra Baltijos jūros regionui skirta strategija, tai yra mikro, e, makro regionas ir čia Dunojaus makro regionas tas pats. Ir kaip aš jau sakiau, mm, galvojant apie Baltijos jūros regioną ar Dunojaus regioną, Adrijos jūros regioną, Jonijos jūros regioną. Čia visa eilė valstybių dalyvautų tokio makroregiono veikloje, tai panašiai kaip ir viduržėmio jūros e, regione, tai būtų ir, ir ES valstybės, ir šalis kandidatės. Apie 450 milijonų kvadratinių kilometrų būtų teritorija, daug gyventojų ir uh, Aišku, aš taip suprantu, kad daug kolegų norėtų pasisakyti tuo klausimu, bet nebus galimybių, kadangi dėje neturime laiko diskusijoms. Aš mielai kolegoms galėsiu atsakyti vėliau jų klausimus. Aš manau, kad tikrai reikia šiuo atveju ypatingą dėmesį sutelkti į um, išteklių išsaugojimą, ypač turint omenyje, kad yra pernelyg daug žvejojama um, žuvų, tai yra labai trapi ekosistema, iš esmės pusiau uždaras baseinas ir manau, kad tai yra labai svarbus dalykai. Reikia galvoti apie makroregiono mm, strategiją viduržėmio jūros regionų taip pat, nes galvotumėm ir apie saugumo ir gynybos klausimus tokiu atveju ir atsižvelgiant į tai, kas į pietus nuo viduržėmio jūros, kokie pokyčiai yra įvykę, tai būtų puikia priežastis, skatinanti mus sustiprinti kaiminystės politikos įgyvenimą, nes tokiu būdu galėtumėm e, kovoti ir su nelegalia migracija, ir su piratavimu, ir su pernelik dideliu žuvininkystės išteklių išnaudojimu. Tai turbūt tos trys mano minutės pirmininkė jau baigėsi, tai aš ir sustosiu, norėd, kad parodyčiau, kad ir graikai tikrai gali vykdyti uh, um, mums iškeltus reikalavimus ir kad esame pasirengę uh, sutikti su visais apkarpimais, ar tai būtų žodžio pasisakymo laiko apkarpimas, ar tai kitose srityse būtų tie apkarpimai. Ačiū, pirmininkai. Ačiū, mielas kolega, dabar galime. Taip ir susitarkime, dabar galime perėti prie šešto darbo tvarkės klausimą balsavimas. Tikiuosi visi atsinešate savo balsavimo korteles. Visų pirma, balsuokime dėl nuomonės projekto apie 2010 m. biudžeto vykdymo patvirtinimą. Pranešėja yra pane Neits Eterbrek, jo šiandien nėra. Tas labai paspartina procedūrą. Balsuokime. Kas už pirmą pakeitimą? Kas prieš? Susilaiko atmesta antras pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Trečias pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Ketvirtas pakeitimas, dvi dalis. Pirma, išbraukti and sometimes unavoid, unavoidable, taigi išbraukimas, kas už kas prieš, susilaikė, patvirtinom išbraukimą, dabar kas už likusią dalį, taip, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas pakeitimas, dvi dalis. Pirmoji dalis žodis assistance pagalba. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ir tada antroji dalis įgyvendinimas aplinkos kauginių standartų, kas už, kas prieš, susilaikė, nepriimta, tai yra atmesta. Septintas, kas už, prieš, priimta aštuntas už, prieš, susilaikė, priimta, devintas už, prieš, susilaikė, priimta, dešimtas už, prieš, susilaikė, atmesta, vienuoliktas už, prieš, susilaikė priimta. Ir dabar elektroniškai dėl visos nuomonės projekto. Prašom balsuoti. Fraude Kaiser. Fraude Kaiser. Take your time. Prašom, prašom, neskubėkit. But not the American Express. <laughs> Bet ne American Express. <laughs> Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Angenommen mit. Primta 45 už, vienas prieš, niekas nesusilaikė. Sveikiname pranešėją. Wir kommen jetzt zu dem Bericht Janaku. Dabar galime perėti prie Džanakų pranešimo. Ar kas nors turi pastabų? Panašu, kad ne, taigi pradedame balsuoti. Kas už 33 pakeitimą? Kas prieš? Kas susilaiko pritarta? Toliau, aštuntas pakeitimas, kas už? Kas prieš? Kas susilaiko pritarta? Devintas, pirmas kompromisas, kas už? Kas prieš? Kas susilaiko pritarta? Antras kompromisas, kas už? kas prieš, kas susilaiko pritarta. 38 pakeitimas, kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu. Taigi 38 pakeitimas elektroninis balsavimas. Baigiame balsuoti. 26 už, 20 prieš. Pritarta pakeitimai. 12 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 41 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 42 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 13. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 43. Pakeitimas su žodiniu pranešėjo pakeitimu. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 14. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 15 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 16 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 17 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 1 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 18 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Kompromisas numeris 3. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dvidešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dvidešimt pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 22-23 atsimti. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 27 pakeitimas. Ne ir šitas atkrenta, sako pirmininkas. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Norėčiau socialistų paprašyti aktyviau naudoti savo balsavimo teisę 28 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 29 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Penktas kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 32 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dabar elektroninis balsavimas dėl viso dokumento, galutinis balsavimas. Apšimus geschlossen. Baigiame balsuoti. 38 už. Jūs norėjote balsuoti taip, ar ne? Įskaitome jūsų balsą 39 už, vienas prieš, septyni susilaikę. Sveikiname ponę pranešėją. Dabar galime pereiti prie priedą pranešimo dėl Islandijos pažangos ataskaitos, kas už septintą pakeitimą, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Devintas ir dešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 11 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 12 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Pirmas kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 15 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 16 kas už, kas prieš, Neaiškus rezultatas patikrinkime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 16 pakeitimo. Baigiame balsuoti. 18 už 29 prieš atmesta. Toliau 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 18 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 19 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Panašu, kad atmesta, bet galime patikrinti. Pradedame balsuoti dėl 19 pakeitimo. Baigiame balsuoti. 22 už, 25 prieš atmesta. 20 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 22, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 24, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Žodinis pakeitimas numeris vienas, panios Andrikenės pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 25 pakeitimas atkrentas, atkrenta toliau 26. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Ketvirtas kompromisas, kas su... Dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Toliau pakeitimas numeris 33. Dvi dalis. Pirmoji dalis dėl financial system, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Neaišku, liktai atmesta. 34. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 35. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 36. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 37. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 38. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 39. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 44. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Penktas kompromisinis pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 45. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 48. Kas už, kas prieš, pritarta. 49. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Antras žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 51. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta Atmesta. 52 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 53 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Trečias žodinis pakeitimas, dvi dalis, pirmoji dalis. Ka, kas už pirmą dalį, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antroji dalis, kas už, patikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Trečias žodinis pakeitimas, antroji dalis. Baigiame balsuoti. 26 už, 22 prieš pritarta. 57 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, 58 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 59 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 60 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Žodinis pakeitimas numeris 4 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 62 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta Atmesta. Trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Šeštas, kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu. Šeštas pakeitimas. Man atrodo, kad pritarta, bet pasitikrinkime. Pradedame balsuoti ir baigiame balsuoti. 27 už, 21 prieš pritarta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Elektroninis galutinis balsavimas dėl viso dokumento su pakeitimais. Baigiame balsuoti. Keturiasdešimt septyni už, vienas prieš. Pritarta. Tikėkime, kad balsavimas ir Islandijoje vyks taip pat sėkmingai. Taigi sveikiname pranešėją. Bitte? Deja, jokaujame be mikrofono, vertai nieko negirdi. Gerbiamas kolega, šitą neįtrauksime į protokolą. Dabar galime pereiti prie kitos nuomonės. Priekyba siekiant pasikeitimo ES priekybos investicijų strategija dėl pietų viduržėmio jūros regiono po Rampo vasario revoliucijų. Kolegė Kvisto Rovol pranešėja. Balsuokime. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Pirmas kompromisas, dvi dalis. Pirmoji dalis, įskaitant krikščionių bendruomenės, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Toliau antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, taip pat pritarta. Toliau. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Toliau. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Keturioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Kompromisas numeris keturi, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Žodinis pakeitimas numeris vienas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. Antras žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Elektroninis balsavimas dėl viso dokumento. Uh, Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Keturiasdešimt už, du prieš. Vadinasi, pritarta nuomonės projektui ir sveikiname pranešėją. Dabar galime pereiti prie kito pranešimo. Tai yra komisijos išorės pagalbos valdymo įgaliojimo perdavimą šios būstinės delegacijos poveikis pagalbos teikimui. Kas suprato pavadinimą, dabar gali balsuoti. <laughs> Kas už pirmą pakeitimą? Kas prieš? Kas susilaikė pritarta? Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, prit, e, atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. Norite patikrinti? Gerai, patikrinkime. Trečias pakeitimas. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 30 už, 18 prieš. Pritarta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Devintas su žodiniu pakeitimu. Pirmoji, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Norite patikrinti? Baigiame balsuoti. Atmesta 24 už 24 prieš. Aš pats pradžioje net, nesuskaičiavau netgi. Dabar reikia balsuoti dėl dešimto pakeitimo. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Tik du žmonės balsavo prieš. Tik nereikia perdėti. Dabar elektroninis balsavimas prasideda. Baigiame balsuoti. Pritarta 45 už, 4 prieš. Labai ačiū ir sveikiname pranešėją. Dabar norėčiau paprašyti padaryti trumpą pertraukėlę. Netrukus tęsime darbą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 ir mhm.